First of all, I want to give the uh, microphone to the interpreters. Labas rytas. Norėčiau pasakyti, kad vertėjai e, turi žinę jums, kaip matote, iš užrašų ant kabinų, jie streikuoja ir užsidėkite ausines, kad išklausytumėte jų pareiškimą. Dėkojame. Hello. E, vertėjai nori pasakyti, kad jau šiandien yra 24 diena jų protesto veiksmų. Administracija kol kas nebando jokių kelių spręsti konflikto priešingai po aštuonių e, mėnesių diskusijų su darbuotojų komitetu generalinis sekretorius dar sustiprino savo poziciją ir dėl to mes e, protesto vardan dirbsime tiek, kiek šiandien numatyta. Ačiū Jums uždėmesi. E, dėkoju, kaip įprasta, pirmasis e, darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas, bet turime atidėti balsavimą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, nes reikia, kad parlamentas ir taryba išsiaiškintų kai kuriuos dalykus po to, kai vyko vakar koreper e, susitikimas. Jeigu niekas neprieštarausite, tai tvirtiname darbo tvarkės projektą su šiuo pakeitimu. E, porą dar pastebėjimų. Kovo 20 dieną koordinatoriai e, nutarė taikyti 53 e, taisyklę, konkrečiai jos ketvirtąjį punktą. Dėl pakeitimų. Dėl dėl demersinių žuvų išteklio vakarų viduržėmio jūros regione ir koordinatoriai nusprendė teikti pakeitimus ir tokiu būdu išreikšti poziciją, pranešėjas dėl to nepaskirtas Envi ir nerenksime nuomonės mūsų komitete šiuo klausimu. Mes tiesiai pagrindiniam, tai yra žmogus komitetui, pateikėme savo nuomonę pakeitimų būdu, tiksliau pateiksime galima pateikti pakeitimus iki Liepos 5 dienos 11 valandos. Balsavimas mūsų komitete vyks rugsėjo 10 ir 13 dienomis Strasbūre. Taip pat atsižvelgiant tai, kad artėjant mūsų kadencijos pabaigai susidarė labai dėlis darbo krūvis, koordinatoriai nusprendė e, atverti terminą pakeitimams komisijos pasiūlymams dėl įvairių klausimų. Dėl to nuomonės pranešėjas neskiriamas Envi ir nerengiama nuomonė dėl tam tikrų klausimų ir pakeitimai NV bus paprasčiausiai patvirtinti ir pirmininkės, matai, yra mano vardu, bus pateikti pagrindiniam komitetui. Paminėsiu kokius klausimus. Tai yra tipo atvirtinimo teisės aktų papildymas, atsižvelgiant Junktinės karalystės pasitraukimą iš sąjungos. Penkta Liepos terminas yra. Balsuosime mūsų komitete rūpiučio 29-30 dienomis. Kitas klausimas, kuriam teiksime pakeitimus, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, terminas pakeitimus 11 Liepos, balsuosime 10-13 rugsėjo, e, darnios investicijos ir tvarumo rizika, informacija apie tai, terminas pateikti pakeitimus rugsėjo 4, balsavimas 10-11 spalio, e, dar bendrųjų nuostatų reglamentas, kuriam teiksime pakeitimus, terminas rugsėjo 5 ir balsuosime spalio mėnesį dėl šių pakeitimų. Šiandieną yra verčiama į 20 kalbų ir kaip visada jūs gavote visus dokumentus elektroniniu formatu ir mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Esate Visi gavę taip pat elektroninių laiškų koordinatorių rekomendacijas patvirtintas e, birželio 21 dieną. Jeigu niekas neprieštarauja, galime patvirtinti tas rekomendacijas. Gerai. Taip pat reikėtų tvirtinti posėdžių protokolus kovo 19.10, 26.27. Laikome, kad jie yra patvirtinti bus patvirtinti, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas neišreikš prieštaravimo. Kitas klausimas - vykstančios tarp institucijas dėrybos. Taisyklės dėl teikimo į rinką trašų produktus. Per trečią trialogą, kuris vyko birželio 19 dieną, Buvo aptarta nemažai politinių techninių klausimų, įskaitant kadmio ribas. Mūsų komitetas turi šio klausimo įskaitinę kompetenciją. Trišalių darybų pabaigoje taryba aiškiai pasakė, kad jis visai neprieštaraus tam tikroms nuoidoms, siekdamas sutartį su parlamentu dėl likusių klausimų, jeigu parlamentas sutiktų su 60 mg kg kadmio riba ir nesieks mažinti toliau ribos. Tačiau parlamentas išlaikė savo poziciją dėl kadmio ribų ir dėl to nebuvo pasiektas susitarimas. Aš suprantu, kad dabar Austrija, perimsinti pirmininkavimą, turės rimti šio klausimo. Energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo skatinimas, nauja redakcija, penktasis trilogas vyko birželio 13 dieną, mes susitarėme laikinai dėl to, kad 32 procentai sąjungos e, galutinio e, suvartojimo bendro iki 30 metų turėtų būti ir taip pat 23 metais numatyta peržiūra e, siekiant padidinti tą procentą. Ir taip pat buvo sutarta, kad 14 procentų degalų transporte turėtų būti iš atsinaujinančių šaltinių iki 30 metų. Pirmiausia, kalbama pirmosios kartos biodegalus ir juos reikia e, apriboti 20 lygmenių, tai yra papildoma 1 procentas ir bet kokiu atveju neturėtų viršyti e, tos kartos e, biodegalai 7 procentų galutinėme vartojame kelių transporte. Taip pat kai kuris pažangusis biodegalas, atsiprašau, pažangiai biodegalai 1 procentas 20 metų ir e, bent jau 3,5 procento iki 30 metų. Taip pat e, priimta tam tikros e, nuostatos dėl įlūk. Laikinasis sustarimas vakar, kur apie buvo patvirtintas Korepere ir Envi, turėdamas išskirtinę kompetenciją, tikriausiai balsuos rytoj šiuo Nedideli yra pakeitimai, tiksliau artimiausių metų balsuosime dėl to. 10 Liepos konkrečiai. Energetikos sąjungos valdysena tikrai sėkmingas rezultatas per ketvirtą trilogą viršelio 19 buvome, pasiekėme sutarimą. Du mm, svarbiausi buvo politiniai dalykai e, pakete, e, dėl jų susitarėme, dėl nacionalinių energijos ir klimato planų 21-30 metų laikotarpį bus apimtos visos, e, visi aspektai energetikos sąjungos, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, taip pat ilgalaikė sąjungos strategija, dėl jos sustarėme, ji apims uh, E, tikslą nulinės šiltnamio efekto dujų emisijos iki 50 metų ir po to neigiamos emisijos. Taip pat aptarėme įvairius scenarius dėl to, koks ir bus likęs sąjungos CO2 biudžetas, taip vadinamas. Taip pat energetikos efektyvus pirmiausia principas buvo patikslintas, taip pat buvo um, numatytos e, nuostatos, kurios e, leis sekti, kaip valstybės narės dirba tam, kad būtų galima pasiekti bendrai tikslą. Taip pat e, sutarta dėl 15 procento jungčių tikslo taupant energetiką. Spirit Spirituotieji gėrimai, jų teikimas į rinką ir ženklinimas etiketėmis Antrasis neformalus trilogas vyko birželio 27 dieną. Taryba, parlamentas ir komisija visai neblogai pasikeitė nuomonėmis. Buvo konstruktyvios diskusijos surinktos ir buvo kalbama apie pereinamosius laikotarpius geografinėms nuorodoms naudoti. Taip pat susidė, buvo kalbama apie susijusias apibrieštis. Ir e, buvo kalbama apie tai, kad e, galima bus susitarti bu, e, iki galo labai greitai ir Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia rengtis kitam trilogui, aptarti techniniams detalėms. Jis vyks paskutinę rugsėjo savaitę, kol kas data nenustatyta. Dabar atėjo laikas jums E, pasisakyti. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas - kanapių naudojimas medicinos tikslais, sveikatos tikslais. Nemažai koordinatorių yra. EPP koordinatorė ponia Šuica. Kol kas jos nėra. O e, to ponas Balas, socialistų vardu. Merci, la... Ačiū, ponia pirmininkė. Ar norėtumėt, kad dabar jau pasisakyčiau? Tvarkoj, taip ir padarykim tada. Aš ne, nesu įpratęs, bet pabandysiu papasakoti vieną istoriją, kuri man nutiko prieš kelis metus. Aš susirgau laimo lyga. Pasiekmes buvo labai nemalonios, skausmai dideli, Prancūzijoje nuėjau pas gydytoją ir tuomet buvo neįmanoma gauti jokių kanapių, jos buvo draudžiamus Prancūzijoje. Jis apžiūrėjau mane konsultacijos metu ir jis pasakė, kad išeitis yra viena. E, ir tai buvo labai kvalifikuotas gydytojas garsus, jis sakė kaip tik, kad reikėtų jums panaudoti gydimui kanapes. Aš sakiau, kad aš neketinu pažeisti savo šalies įstatymus. Ar galėčiau gauti kanapių legaliai? Ir jis pasakė, ne, tai nėra leidžiama kol kas, tai nėra legalu. Ir jis man pasakė, kad kanapėse yra dvi veikliusios medžiagos. Viena iš jų yra psichotropinė, Šiandien reikia kovoti su tą pavojingą medžiagą. Žinome, kad ji labai kenksminga ir didžiulių nuostolių gali padaryti, bet kitas, kita aktyvioji medžiaga yra atpalaiduojanti ir kuri gali sumažinti skausmą. Dabar moksliškai visa tai yra įrodyta. Ir tai yra visiškai patikrinti faktai. CBD, taip vadinasi ta molekulė, E, chemoterapijoje ji gali būti naudojama gydant vėžį, gydant chronolygą arba gydant įvairias kitas lygas, tokias kaip išsėtinė sklerozė ir panašiai. E, dabar yra atėjęs tas metas, kad kai laikas yra suteikti tiems ligonėms galimybę gydytis, panaudojant tą molekulę eliminuojant visą galimą riziką. Tačiau reikalas tas, kad valstybių narių teisės aktai šioje srityje nėra harmonizuoti ir dėl to ne vienodą prieigą pacientai turėtų prie, tos, prie to gydimo. Kitas dalykas, mes neturime saugių produktų. Ir dėl to kyla tiek daug polemikos. Dažnai naudojamas į produktais, kurie netitinka medicinos kriterijų ir tai kelia tam tikrą pasipriešinimą. Dėl to mes manome, kad reikia turėti Europos e, strategiją medicininiam kanapių naudojimui. Tai būtų puikus dalykas. Mes turime aiškiai žinoti, ar iš tikrųjų e, tą e, CBD substanciją naudojant neiškils rizikos pacientams. Ir štai pasižiūrėkinti tai turėtume, kaip veikia ši medžiaga e, vartojama su kitais vaistais, ar jos poveikis pozityvus ar ne. Tai tuomet viskas taptų laikai užkiau. Jeigu mes turėsime visur vienodas taisyklės, jeigu vartotojai turės produktą, kuris bus geros kokybės ir švarus, padarysime paslaugą vartotojams. Dabar vartotojai tas medžiagas įsiveža iš trečiųjų šalių. Tačiau Tikslas turėtų būti atsižvelgti į pacientų poreikius. Todėl šiandien yra esmingai svarbu apmokyti sveikatos specialistus, kad jie galėtų padėti savo pacientams parinkti tinkamą e, lygimą. Ir čia reikėtų, kad Farmaciniai produktai, reikėtų pasakyti, kad farmaciniai produktai yra tik problemos sprendimo dalis, o fitoterapinius produktus renkasi dažnai patys pacientai. Gydytojai turėtų būti apmokyti, kad pacientams padėtų juos tinkamai pasirinkti ir derinti. Visa, visa tas rytis turėtų būti tinkamai sureguliuota. Reikėtų turėti aiškius standartus ES ir reikėtų, kad žmonės, kurie kenčia nuo chroniško skausmo, būtų tinkamai apsaugoti. Tad aš manau, kad būtent dėl šios priežasties rezoliucija šiandien yra tokia svarbi. Ačiū. Dėkoju. Dabar. Poniai Krūpa suteiksime žodį. Ši, ši rezoliucija bent jau toks projektas, kaip kad pasiūlytas e, yra vertingas, reikia vertinti pažangės, e, teigiamas, neigiamas pusės ir dirbti toliau. Bet mes suprantame, kad literatūra yra ne vienalytė, yra nepaprastai daug chaoso dėl e, kanapių naudojimo medicinos tikslais. Mes naudojame ne tik tą keletą medžiagų, bet sakom, kad yra apie 500 iš vis medžiagų, kurios yra nagrinėjamos, tyriamos ir taip pat reikia, kad naudojant tuos e, produktus būtų labai aiški e, jų paskirtis ir vartojimas. Aš dirbau medicinos srityje e, apie 30 metų ir niekada nemačiau tokių prieštaringų vertinimų kaip dabar. Kai kalbam apie marihuaną arba apie kanapes, girdime įvairiausių dalykų. Sakoma, kad kanapės gali būti naudingos medicinės tikslais. Ir aš manau, kad vis tik tai reikėtų ieškoti lėšų, kad būtų galima atlikti nepriklausomus tyrimus, įvertinti situaciją nepriklausomai, nes uh, uh, tas chaosas yra dėl to, kad e, tam tikri tyrimai yra šališki, galima pasakyti. Aš žinau, kad e, CBD ir kanapių naudojimas nėra pakankamai pagrystas tyrimų išvadomis. Sakoma, kad epilepsijos atveju galima E, tai kad gali naudingos būti kanapės, bet e, reikia, e, opiatai taip pat gali būti naudingi, reikia išaiškinti, kokias, kokiuose situacijose gali būti naudingos kanapės. Aš pritariu idėjai, kad reikia atlikti nepriklausomus tyrimus ir tokiu būdu žinotume, kokia situacija yra. Reikėtų tirti naudoti ne tik tas dvi medžiagas, bet ir visą eilę medžiagų, e, kurios egzistuoja kanapėse. Lenkijoje e, vaistų institutas. Ir E, vertinami yra, vertinami įvairūs augalai, tyriami ir siekime išsiaiškinti jų uh, savybės, bet reikia pirmiausiai išsiaiškinti, kokios yra tikros savybės, reikia tyrimus atlikti. Uh, uh, coming... Labai ačiū pirmininkė. E, yra labai aiškių įrodymų, rodančių, kad medicininės kanapės gali būti naudojamos terapijai ir šiandien girdėjome labai gerų patvirtinimų, bet yra vieni vaistai, kurie vienasi sebatiks e, išsėtinės sklerozės atveju, skausmo malšinimui e, teikiamas tas vaistas ES rinkoje. Mano rinkiminė apygarda esanti farmacija bendrovė gamina tą vaistą. Ir e, tokiu būdu matome, kad e, turi būti patvirtinta e, abipusio pripažinimo sistema. Bet netrukus turėtų būti patvirtinti nauji vaistai epilepsijos gydymui. Turėtume pasirūpinti, kad ES paten... E, rinkoje pasirodantis vaistai e, pasiektų tuos ligonius, kuriems jie iš tiesų reikalingi. Pasinaudokime šią progą diskusijai, e, formuodami klausimą žodžiu, tam, kad diskusijose apie kanapės atsirastų daugiau blaivaus proto artėjant rinkimams. Mums dabar uh, E, privalu kalbėti tą temą racionaliai ir atvirai. Dabar tiek daug painiavos ir mes parlamente daugiau negu kas kitas žinome, kad kalba yra viskas. E, terminų, terminų pasirinkimas yra labai svarbus. Kai kalbam apie žodį kanapės, e, nuolat visi galvoja apie rekreacinę medžiagą, bet kai mes kalbame apie kanabinoidus ir kitas išvestinės medžiagas, CHD ir panašiai, turime suprasti, kad tai yra kas kita. E, vaistai iš augalų gaminami plačiai. Kaži, ar kai aspirinas buvo išrastas, irgi buvo tiek daug diskusijų, ar buvo kalbama, ar aspirino sudėtamosios dalys nėra ant me, neaugant medžių. Taigi mes čia nekalbam apie kanabes malonumui. Valstybės narės pačios turi galvoti, kaip bus einama į priekį. Junktinėje karalystėje susidarė labai baisi padėtis, kai jaunas vaikas, mažas vaikas, e, e, turėjo vaistų kanabidiolio, dėl, kuriuos vežė savo mamai, kuris sirgo epilepsiją atsiprašau atvirkščiai, mama vežė vaikui ir e, buvo konfiskuoti tie vaistai pasienyje, nesižvelgiant į cheminę medžiagą. Taigi mes e, e, turime suprasti, kad ligoniai, kuriems reikalingi tokie, tokios nuskausminančios medžiagos, turi jas gauti. Taigi dabar reikia kalbėti apie investicijas į mokslinius tyrimus, yra prioritetinės rytis. Ir E, tas vaistas bus labai pigus, jeigu jis galės būti patvirtintas, jis galės uh, um, už nedidelę kainą labai daug skausmo numalšinti. Be to reikia mokyti medikus, kaip naudoti tą naująjį vaistą, nes uh, uh, labai daug yra naujų ne, nežinomų dalykų taikant šį vaistą. Mes turime skirti tuos du dalykus, mes kalbame apie vaistą, ne apie rekreacinę medžiagą. Uh, ir turime leisti tą medžiagą teikti į rinką kuo greičiau. Panas Hausling. Ja, <clears throat> Dėkoju. Gerbiami kolegos. Manau, kad šią temą bendradarbiavimas vyksta sudėtingai ir diskusija sudėtinga, bet mes sutarėm dėl daugelio dalykų naudojant kanapes galima pagydyti daug kenčiančių žmonių, šito nenuneiksi. Tačiau Europoje mes dar neturime vaistų pagristų tokią medžiagą, kurie būtų legalūs, kuriuos patvirtintų Europos vaistų agentūra. Tad mes, dirbdami šį darbą, manome, kad kai kurios vaistus reikėtų tinkamai E, autorizuoti, suteikti jiems leidimą atsirasti rinkoje. Dar reikia surinkti papildomus mokslinius duomenys, kurie parodytų aiškiai, kad šitas darbas turi prasme. Nemažai patiriama lobistų spaudimo, kai kas mums priekaištauja, kad ketiname THC parduoti, tai yra ta psichotropinė medžiaga, bet skirtumai didžiuliai tai tarp E, tuos molekulės, kurie reikalingas skausmo gydimui ir vadinamojo rekreacinių kanapių vartojimu. Ir reikėtų numatyti reikiamus standartus, kurių dėka būtų galima išsiaiškinti, kiek naudingos yra tos substancijos. Didelėms farmacijos įmonėms, man atrodo, tai jokių rūpešių nesukels. Nes manau, kad be kanapių uh, yra ir kitų medžiagų apsirūpyti pirminėmis žaliavomis. Pavyzdžiui, Vokietijoje apsirūpinimas yra sudėtinga problema ir kartais iš Kanados turime importuoti kanapių pagrindų pagamintus produktus, bet taip neturėtų būti. Turėtų būti numatytos teisinės taisyklės, kurios leistų juos naudoti užaugintų šalyje. Gaminti šias farmacinės medžiagas uh, galėtų būti e, naudinga, tačiau reikės išspręsti nemažai problemų su ligonių kasomis. Kokia turėtų būti nustatyta kaina, kiek tai turėtų būti vaistas, kurį apmokės ligonių kasos ir panašiai. Bet manau, kad klausimas svarbus, jis spręsti verta ir verta yra kalbėti apie tai, kad e, ligonių kasos turėtų apmokėti tų vaistų kainą arba dalį jos. Ačiū. Uh, Pone Torres Martinės. Eh, gracias. Dėkuoju. Tai yra diskusijos, kuriuose visuomenė mus lenkė ir uh, Dėl to gal mūsų padėtis tokia geresnė ir mes dabar turime užtikrinti, galim, turime galimybę užtikrinti teisingumą, nes žmonės labai dažnai e, kenčia dėl to, kad negali naudoti šio augalo skausmui, pavyzdžiui, mažinti. Apie tai kalbėjo jau kolegos ir kanapės tikrai turi pozityvų poveikį skausmui mažinti. Ir pavyzdžiui, AIDS, Alzheimeris, astma, artritas, e, vėžys, e, chroniškas skausmas, epilepsija, glaukoma, e, išsėtinė sklerozė. Tose srityse naudojamos gali būti kanapės ir ES galėtų priimti uh, tam tikrus sprendimus ir galbūt aš čia tuščiai klausiu, bet kodėl mes tiek daug galvojame ir galvojame pirmiausia apie kitus e, vaistus, užuot skiria, e, sudarę galimybę skirti kanapes, kurių uh, E, poveikis yra įrodytas teigiamas. E, vienas dalykas yra rūkimas e, kanapių, kitas dalykas naudojimas jų terapeutinės tikslais. 20-ojo amžiaus pradžioje meksikiečiai rūkydavo JAV kanapes ir vienas Teksaso gubernatorius sakė, visi meksikiečiai yra išprotėję nuo tos žolės pirmiausiai. Praėjo daugiau negu šimtas metų ir dabar atrodo reikėtų protingiau kurti politikos sprendimus, reikia racionalių sprendimų ir taip pat e, žinome, kad veikia didelių įmonių interesai. Mes e, suprantame, kad jeigu būtų e, įvestas tam tikros nuostatos dėl kanapių naudojimo, reikėtų dar uh, E, atlikti tyrimus, kad būtų galima e, naudoti jas gydimo tikslais. Europos Sąjungoje e, kanabis satyva, kanapė yra auginama, daug, įskaitant mano šalį Ispaniją, nes klimatinės sąlygos yra labai geros. Tada būtų galima, jeigu būtų priimti sprendimai, būtų galima uh, E, sudaryti sąlygas tvariam kanapio auginimui. Taip pat mes e, palankiau elgtume su aplinka ir užtikrintume e, gydimą žmonių. Ir mums reikia reali, realaus suverenumo apsirūpinant tam tikromis kultūromis ir mes galėtume taip elgdamėsi su žemė užsiauginti tų kultūrų deramai. Viceprezidentė. Ačiū pirmininkė. Taip. Ir mes remiame šią rezoliuciją. Pritarėme joje vardintiems tikslams. Teisės aktas šiais ryčiai reikalingas. Tačiau tam, kad tikslų pasiektume, mano nuomonė, turėtume pasverti keletą elementų. Šiuo metu Italijoje vyksta diskusija būtent apie kanapių naudojimą Ir pirmiausia, mes turime labai aiškiai pasakyti, kada kanapės yra naudojamos gydimo tikslams ir kitiems tikslams. E, pirmiausia, rekreaciniais tikslais mes kalbam apie psichotropinę medžiagą, kitu atveju kalbam apie neutralią medžiagą. Kitas svarbus skirtumas. Ir aš nesakau, kad kanapės visuomet bus naudojamas kaip narkotikas. Mes turim kalbėti apie e, tera, kanapių naudojimą terapiniams tikslams ir uh, agropramoniniams tikslams. Niekas nenori ir niekas neneigia, kad e, kanabinoidai e, turi tam tikrą poveikį. Niekas nenori to nuneikti. Yra labai aiškių mokslinių įrodymų e, įvairiams gydimo tikslams gali būti panaudotas kanapės ir tą turime pripažinti. Italijoje teikiama pavyzdžių dabar iš valstybių narių, tai ir aš tą padarysiu. E, vyriausiai sveikatos tarnyba, sveikatos ministerijos prašymų parengė e, atsargumo principo rekomendacijas, nes yra labai daug mokslinio įrodymų, kad kanapių pagrindų sukurti medikamentai turi ir daro ir žalos. Todėl mes turėtume būti labai atsargus, pritaikę, pritaikyti uh, apsaugos principai yra vienas dalykas. Mes čia kalbame apie lengvuosius kanabinoidus, kurie gali būti naudojami sveikų gyventojų. Bet e, tačiau apsaugos principas ligonėms, sergantiems žmonėms reiškia visai ką kitą. Tie žmonės e, naudoja kanabinoidus gydimo tikslams, medicinėms tikslams. Čia nenorime, kad būtų uh, kažkokie tai principai tik taikomi. Čia reikia aiškių studijų tyrimų. Turime pasverti tam tikrų medžiagų poveikį gyvūnams. Ir jeigu, jeigu tai yra leistina, paskui pasverti turime e, tyrimų su žmonėmis rezultatus, turime įvertinti jų e, veiksmingumą. Taigi tuos du elementus turėtume labai aiškiai atskirti ir bus lengviau susivokti, koks požiūris yra teisingas. Todėl aš dabar kreipiuosi Europos komisiją, kad ji sukurtų pagalbinių priemonių moksliniams tyrimams kad e, e, jie būtų atlikti prieš suteikiant leidimą tuos produktus teikti į rinką ir kad užkirstume kelią piknaudžiavimui. Ačiū. Dėkoju. E, klausimas iš tiesų svarbus. Aš manau, kad e, kaip politikai priimantys sprendimus mes labai vėluojame, kalbant apie kanapes. Be abejo, yra problemų susijusių su tuo, kad žmonės naudoja šią substanciją e, kaip narkotiką, bet yra kitų žmonių, kurie kenčia didžiulius skausmus ir laukia parlamento sprendimo, kad pagaliau jų skausmas būtų palengvintas. Ir jeigu žmonės neturės galimybės legaliai įsigyti vaistų, jie jų stengsis įsigyti nelegaliai. Būtent dėl to prie šio klausimo turime dirbti. Tačiau pirmiausia, turime atsakyti į klausimą, tiems žmonėms, kurie laukia tų vaistų, neturime tų žmonių kenčiančių palikti likimo valiai. Kas veikia gerai, kas veikia gal ne taip gerai, apie tai mums pasakys pacientai, bet manau, kad svarbu dabar priimti reikimus sprendimus. Ačiū. Pone Ajuso. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai, nes jau kalbėjau pirmą kartą per diskusiją šio klausimu. E, haliucinogenas yra kanapės ir ga, jos gali sukelti labai neigiamą poveikį vartojantiems asmenėms. Ir mes turime kovoti su tuo, su rūkimu kanapių ir Kažkas sako, kad mes turime leisti visiems naudoti kanapes, bet aš niekam, niekada tam nepritarčiau, nes tai yra kvailystė. Bet kitas dalykas yra chroniškas skausmas ir vienintelis sprendimas uh, yra e, e, kanapių ar kanapių produktų vartojimas, bet visuomet reikia medicinės priežiūros. Problema yra stoka tyrimų, kurie leistų plačiau taikyti tokį gydimą ir e, kai kur, skaitant mano šalį, žmonės turi pirkti iš prekeivių, narkotikų prekeivių kanapes. Mes Neturėtume, aišku, suteikti visiškos e, laisvės, kad visi galėtų auginti kanapes, nes tai būtų blogas sprendimas mūsų pacientams, bet pritariu tiems, kad reikia tirti e, kanapių e, naudą ar naudojimą medicinos tikslais, bet viską reikia daryti, taikant griežtą kontrolę. Tiek, ačiū. ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, nematau. Tada komisijos atstovas ponas Mihauk. Aš, pirmininkė, komisijos e, ruoštų norėčiau pasidžiaugti šią diskusiją ir paminėti, kad tai yra labai svarbus klausimas iškeltas ir rezoliucijoje. Kalbame apie atskirimą kanapės, kanapių, kurios yra naudojamos rekreaciniams tikslams ir gydimo tikslams. E, kanapės e, yra aptariamas tarptautinėse konvencijose, tarptautinės konvencijos yra teisės sistemos e, pagrindas visame pasaulyje ir mes privalome jų laikytis. Konvencijose vartojim, kanapių naudojimas rekreaciniams tikslams yra draudžiamas. Kita vertus, yra leidžiama vaistus naudoti medicinai. Šiuo požiūriu labai svarbu atskirti šias dvi kanapių naudojimo rūšis. ES yra kompetitinga e, kalbėti apie kanapių naudojimą iš e, kriminalinės pozicijos. Kita vertus, kai kalbam apie visuomenės veikatą, turim suprasti, kad valstybės narės turi mus remti. Būtent valstybės narės turi veikti pirmosios, jos turi remti, anks, reng, mes turime remti jų priemonės. Ankstesniais metais buvo sukurta skirtingų programinių e, priemonių moksliniams tyrimams šioje srityje tęsti ir toliau čia dirbsime. Ir e, manome, kad bus sukurtos finansinės priemonės reikalingos tokiems tyrimams. Dėl leidimų išdavimo, autorizavimo, manau, kad sveikatos generalinio direktorato kolegos čia pasakys. Labai ačiū. Ačiū už tokią įdomią diskusiją. Iš tiesų, terminas e, medicinės kanapės arba kanapės e, sveikatos tikslams yra neapibrieštas aiškiai ir čia e, žmonės sieja to, tą terminą su skirtingais dalykais, bet jeigu mes kalbam apie vaistus pagamintus kanabinoidų pagrindu, mes kalbam apie produktus skirtus e, sveikatos e, tikslams, mediciniams tikslams ir ES yra sukurta labai aiški teisinė bazė. Yra sukurtas principas, kuris leis e, įtraukti e, farmacinius produktus, kurių aktyvioji medžiaga yra pagaminta iš kanapių. Pramonė turės vadovautis autorizavimo schemomis, kurios e, bus sukurtos nacionaliniu arba Europos lygiu. E, Kai kuriems Europos parlamento nariams galiu pasakyti, kad vienas produktas jau keletoje valstybių narių yra autorizuotas pagal abipusio pripažinimo procesą. Iš esmės tai yra įrodymas, kad autorizavimas tokiems produktams yra įmanomas. Kitas dalykas, e, kai kalbame apie retųjų lygų plitimą ir jų evoliuciją, e, matome, kad neretai yra skiriami kanamidoidų pagrindų sukurti produktai, bet ne visuomet jie yra autorizuoti. Tačiau mes negalime sutikti su tuo, kad e, autorizavimas bus atsiejamas nuo kokybės ir saugumo reikalavimų. E, tai labai svarbu e, užtikrinti, nes e, turi būti pasverti tas šalutinis poveikis ir produktų kuriejai turi uh, pirmiau pateikti būtinus įrodymus, kad produktas yra saugus, nes mūsų autorizavimo sistema yra pagrįsta įrodymais, faktais. Taip pat turime užtikrinti griežtą saugumo kontrolę ir stebėseną farmacijoje. Vėlgi, čia yra sukurtos procedūros Europos lygių, ES lygmenių taip pat yra sukurta sąveika tarp skirtingų agentūrų, Europos vaisto agentūros pavyzdžiui ir nacionalinių agentūrų. Uh, Taip pat e, bendradarbiavame su narkotinių medžiagų kontrolės agentūra, keičiamės informaciją apie vaistų naudojimą. E, taip pat pastebėjome didelį susidomėjimą e, kokybės reikalavimams. EDQUM studija buvo atlikta. Trumpai tariant, galime pasakyti, kad vaistai pagaminti kanabinoidų pagrindų E, galbūt ir yra verti dėmesio, tačiau jie e, turi būti tvirtinami tik vadovantis faktais, o faktai turi pagrysti saugumą ir kokybiškumą. Ačiū. Ačiū, pana Šmit. Pana Šmit kalbėjo. Tuo diskusiją tuo klausimu baigėme. Norėčiau priminti, kad e, terminus gali, pakeitimo teikimo terminas yra Liepos 4 diena 12 valanda ir dėl rezoliucijos balsuojama bus e, Envi komitete spalio mėnesį. Periname prie uh, e, ES teisės pažeidimų svarstymo. Mes e, svarstome nuomonės projektą ir aš iškart suteiksiu žodį ponui Omaržyjis yra mūsų pranešėjas. Pone pirmininkė, dėkoju už galimybę pasisakyti. Kaip žinote, informuotojai apie pažeidimus gina bendrą interesą. Jų dėka buvo atskleista daug skandalų susijusių su nelegale praktika ir buvo atskleisti pažeidimai visame pasaulyje, bet pernelik dažnai šie žmonės e, dar yra persekiojami teisiami už tai, ką pasakė, įskaitant Europos valstybės. Prisiminkime apie Antoine Deltour, LuxLeaks Anne-Marie Kestere. Ji kalbėjo apie užkrėsto kraujo skandalą. Cecil Busie kalbėjo apie e, neįgalių vaikų skriaudimą. E, neminėkime jau tų dešimčių žurnalistų, kuriems kasdien kyla pavojus. Kai kurie iš jų atsiduria teismuose ir nuteisiami, patenka į kalėjimus, kai kas iš jų už tai, kad atliko savo tyrimo misiją ir nieko kito blogo nepadarė. Jie bandė, visi tie žmonės bandė ginti bendrąją interesą. E, informuotojų įspėjančių asmenų apsauga yra ypatingai svarbus dalykas. Mes žinome, kad e, dažnai e, tas pavojaus skelbimas reiškia profesinę žmogžudystę, nes tie žmonės nebeturi profesinės ateities, kurie paskelbė apie tai. Tad labai svarbu tą juridinę tuštumą užpildyti ES teisė, kad tie žmonės galėtų gintis, nes šiandien tie informuotojai neturi jokios apsaugos numatytos ES teisės aktuose. Dar blogiau, neseniai patvirtinta direktyva dėl verslo paslapčių dar labiau susilpnino tų asmenų apsaugą ir žurnalistų apsaugą taip pat dar labiau juridiškai pažeidžiamus paliekančius asmenys. Envi komitetas yra ypatingai e, besidominti šią temą, kadangi labai dažnai, kaip jūs visi ir žinote, tokiuose srityse kaip sveikatos apsauga, aplinkos apsauga, e, maisto sauga ar gyvūnų apsauga e, nutinka skandalų. Būtent dėl to labai džiaugiuosi, kad galiu pateikti nuomonę šią temą mūsų komiteto vardu. Kokiagi yra situacija? Direktyva pasiūlyta Europos komisija yra žingsnis pirmin, turime tuo pasidžiaugti. Veiksmai yra nukreipti teisinga linkme, nes numatyta silpniausių asmenų apsauga, ta prasme, saugomi tie asmenys, kurie, pavyzdžiui, yra tiesiogiai darbe priklausomi nuo asmenų, apie kuriuos paskelbė savo pranešimuose. Turime saugoti teisės tų informuotojų įmonėse, aplinkoje, kurioje jie dirba, būtina saugoti nacionalinių lygmenių tų žmonių teisės, taip pat būtina įdėkti nacionalinio lygmens agentūrą, kur galima pranešti apie tokius skandalus. Tačiau siūlyčiau savo nuomonėje žengti toliau. Aš norėjau, kad prie šių dviejų lygmenų būtų numatytas ir europinis lygmuo. Nes manau, kad iš tų įvairių atvejų mes matėme, kad valstybės ne visada tinkamiausiai sprendžia jautriausius atvejus. Ir dėl to, kad būtų galima užtikrinti e, informuotojo optimalią apsaugą, ir skatinti žmonės skelbti apie blogus veiksmus, aš siūlau sukurti Europos biurą, kuris užsimtų informuotojų, skelbėjų apie pavojų apsaugą. Mes e, žinotume, kad tas biuras yra ne tik kontakto kažkokia vieta, informacijos vieta, kur galėtų kreiptis e, esami ar būsimi pavojaus kelbėjai. Ten jie galėtų būti informuojami apie turimas teisės ir tai taip pat galėtų būti tinkamas kanalas skundams pateikti ir tuos menų apsaugai. Ir ten būtų užtikrintas visiškas e, pavojaus kelbėjų konfidencialumas. Jį būtų galima geriau apsaugoti nuo represijų. Šis biuras be kita ko galėtų kreiptis į nacionalinės struktūras panašiai, kaip tą daro Olaf ar kitos kompetentingos ES struktūros, kai paragina valstybę imtis reikiamų žingsnių ir prireikų sankcijų. Ir čia aš galvoju taip pat, ir, taip pat apie OLAF, apie Europos prokuratūrą ar Europos teisingumo teismą. Toks yra bent jau pirmasis siūlymas šiai nuomoniai. Be kita ko, aš norėjau, kad būtų ištaisyti kai kurie juridiniai neaiškumai, kurių buvo direktyvo siūlyme ir dėl kurių galėjo susilpnėti e, informuotojų apsauga. Tad siūlyčiau e, apsaugoti labiau tuo asmenų teisės, teisės tų, kurie kalba ne tik apie neteisėtus veiksmus, bet ir kurie kalba apie tokius veiksmus, kurie gal nėra nelegalūs, bet kurie yra priešingi bendraim interesui ar teisės tikslams. Nes dažnai ta tokia riba tarp teisėtų ir neteisėtų yra labai plona. Daugumos skandalų, kurie buvo nesnei skleisti atvejais, tie e, žmonės atsiduria tokioje pilkoje teisinėje zonoje, tie, kurie sukelia tuos skandalus. Ir trečias mano siūlymas, vien, kuris yra vienas iš svarbiausių, taip pat reikėtų, kad visoje, visose ES teisės aktus ta apsauga būtų numatyta, kad būtų saugomi ES įmonių, kurių filialai ar tos pačios veikia už ES ribų darbuotojams. Taip pat tą apsaugą turėtų naudotis ES institucijų ir agentūrų darbuotojai, nes be jų informavimo taip pat nebūtų atskleisti mm, ES nutikę skandalai. Visų jų neminėsiu, bet pavyzdžiui, štai matėte e, problemas susijusias su e, endokrinės sistemos sardytojais, glifosatai, su e, žvejyba pasitelkiant elektros prietaisus, visa tai, apie tai prakalbę žmonės nusipelno apsaugos. E, Europos komisijos siūlyme yra taip pat vienas dalykas, dėl kurio gali būti labiau ribota ta apsauga. Būtent tai yra e, tos informacijos kanalų paskirstimas, suskirstimas. E, potencialūs kelbėjai apie tas negerovės turėtų kreiptis į vidinį kanalą. Įmonėje ir paskelbti apie tai. Ir jeigu tai bus įtvirtinta, mes ne tik atgrasysime kai kurios žmonės pranešti apie blogo e, elgesio pavyzdžius, bet kai kuriais atvejais dar labiau pabloginsime kalbėti pasiryžusio žmogaus situaciją, nes jo atžvelgiu galima imtis profesinių represijų. Dėl to būtent siūlyčiau šį skirstimą išbraukti iš teisės aktų ir leisti e, informuotojams be jokių sąlygų e, patiems pasirinkti, kur kreiptis - nacionalinį, europinį ar įmonės vidaus kanalą. Tuo būdu suteikiant teisę informuotojui e, paskelbti reikiamus faktus, kreipiantis ir į žurnalistus ar kompetentingas e, nevyriausybinės organizacijas. Aš taip pat ketinu pateikti pakeitimų tam, kad būtų galima reikšmingai pagerinti e, apsaugą visais lygmenimis tų žmonių, kurie atskleidžia negerovės. Ir taip pat reikėtų, kad e, tų žmonių apsauga būtų užtikrinta ir kad būtų užtikrinta apsauga tų, kurie yra tarpiniai asmenys pranešę apie ES teisės pažeidimus. E, direktyva e, dėl verslo paslapčių buvo laukiama, mūsų komitetas negali nieko nedaryti, matydamas tą direktyvą ir laukiu dabar, kad mano kolegos įsitrauktų šio teisės aktų rengimą, kad galėtume parengti Envi komiteto nuomonę, kad ji būtų kuo naudingesnė, kuo išsamesnė. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar šešėlių pranešėjų eilė. Ponas Turkanų. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad esu laimingas dėl to, kad teisėkuros procedūra e, tikrai veikia neblogai. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pernai buvo patvirtintos dvi rezoliucijos dėl vidinių informatorių apsaugos ir dėl e, tokių asmenų e, vaidmens apsaugant ES finansinius interesus. Aš e, buvau šešėlinis pranešėjas e, rengiant tuos du dokumentus ir labai džiaugiuosi dėl pirmojo dokumento buvau šešėlis pranešėjas ir dabar džiaugiuosi, kad galiu vėl būti šešėlis pranešėjas. Mums reikia teisinės sistemos, kad apsaugotume tokius asmenis. Manau, kad niekas nepamiršo apie Panamos dokumentus ar Wikileaks. Mes pamatėme, kokie svarbus tie e, pavojus kelbentys žmonės. Mes turime užtikrinti taip pat e, deramą jų tų žmonių apsaugą ir užtikrinti e, kad įstatymai būtų gyveni, pavyzdžiui, vandens, dirbos, maisto apsaugos, pašarų apsaugos teisės aktai E, mums, mūsų komitete, tie dalykai labai svarbus ir e, informatorių vaidmuo labai svarbus. Aš e, noriu sureaguoti į pono Omaržį pasiūlytą projektą. Europos vidinių informatorių apsaugos biuras. Noriu pasakyti, kad pirmiausiai valstybės narės yra kompetentingos kurti savo atitinkamas tarnybas. E, Kita vertus, tai Europai toks biuras e, reikštų papildomus e, kaštus, o mes norime jų, juos mažinti. Kita vertus, Žmonės gal labiau būtų linkę e, pranešti apie negerovę, skandalus e, arčiau namų, ne kreiptis į Europos kokią nors instituciją. Taip pat e, labai sunku būtų įtraukti trečiasias šalis, kurios nesusipažinusios tiesiai su, tiesiogiai su tam tikra situacija kažkuriame vietos lygmenyje. Taip pat numatoma galimybė biurui taikyti sankcijas. Tačiau aš manau, kad visos valstybės narės turi atitinkamus teisės aktus. Dėkoju už gerą bendradarbiavimą su kolegomis. Pone Čelders. Iš... Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Omaržį už jo nuomonę. Aš esu Airijos atstovė ir mano šalyje e, labai dažnai taikomos represijos prieš tokius žmonės, kad nuo visuomenės būtų nuslėpti tam tikri veiksmai. Pa, ypač tokiuose srityse, kuris patenka į mūsų komiteto kompetenciją, prisiminkime E, arklieno skandalą. 2013 metais jau inspektoriai e, airijos atsakingi už maisto saugą e, buvo persiekimi. Pavyzdžiui, viena iš tų inspektorių buvo patraukta atsakomybėn dėl to, kad neatskleidė savo šaltinių. Ir Airijoje atsirado vėliau horizontalūs e, teisės aktai, kurie sako tokios žmonės, bet e, ne vienodas yra lygmuo apsaugos ir dėl to ES ir dėl to neaiškus yra ir saugikliai daug kitų neiškumų. Aplinkos apsaugos, e, visuomės veikatos, maisto saugumo situacija galbūt būtų kitokia, jeigu žmonės nebijotų kalbėti apie negerovės. Žinome, kad e, labai dažnai ir kitos rytis sulaukia dėmesio. Ir matėme, apie labai, matėme informaciją apie labai e, plačiai nušviestus e, skandalus susijusius su visuomenės sveikata. Bet jeigu, pavyzdžiui, ES turėtų ar būtų turėjusi teisinę sistemą, galbūt anksčiau daug kas būtų buvę nustatyta. Bet e, matome, kas vyksta, pavyzdžiui, su LuxLeaks, nes e, tie, kurie e, paskelbė apie situaciją, dabar yra teisme persekiojami už tai, kad nesilaikė slaptumo tam tikrų reikalavimų. Ir taip pat e, pono Junkerio sutarimai su PricewaterhouseCoopers, dėl ko ES neteko milijonų eurų pajamų. Ir e, mes turėtume paremti šį pasiūlymą ir reikia siekti užtikrinti saugiklius, nes man kelia strūpnimą, kad tų saugiklių kol kas nėra pakankamai. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija galiausiai e, įveikė visas teisinės kliūtis ir pateikė e, atitinkamą pasiūlymą. Aš esu patenkinta pono Marži pasiūlymu dėl to, pirmiausia, kad turėtų būti specialus biuras ES lygmenių kurtas, tai būtų kontaktinis punktas tiems žmonėms, kurie norėtų informuoti apie tam tikras negeroves. Taip pat noriu pasakyti, kad numatoma pasiūlyme kanalų informavimo hierarchija. Manau, kad nebūtų tai veiksminga. Taip pat sutinku su tuo, kad mes galėtume, turėtume užtikrinti kaip galima platesnę apreipti šio teisės akto, kad apimtume visas ES e, politikos sritis. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas pažeidinėja bendrąjį ar viešą interesą, tai apie tai turėtų būti pranešama ir turėtų būti galimybė tokia numatyta. Ir taip pat reikia e, numatyti deramą apsaugą, pavyzdžiui, spręsti problemas e, informacijos ir tam tikrų slap griežtumo laikymosi reikalavimų. Reikėtų užtikrinti, kad būtų išspręsti tie neiškumai. Kas dar norėtų pasisakyti? Atrodo niekas. E, toliau, panas ar ponė Pikeras iš komisijos. Prašom. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai ir kitiems, kurie kalbėjo. Norėčiau taip pat pranešėjų, kad jis taip išsamei aptarė direktyvą. Aš nemanau, kad pristatysiu visus dabar, turėčiau pristatyti visus elementus direktyvos, nes pranešėjas labai gerai ją pristatė. Tik tai dar priminsiu, koks tikslas yra šios direktyvos. Mes visi matėme uh, buvome liudininkai skandalų įvairių ir komisija e, yra įvertinusi e, informatorių LuxLeaks Panamos dokumentų skandaluose. Ir mes turime kalbėti apie pažeidimus, neteistus veiksmus, nes e, kitaip nacionalinės ir ES institucijos negalės nustatyti, išsiaiškinti tų pažeidimų ir patraukti kaltųjų atsakomybėn. Mes turime uh, apsaugoti tuos atsitikt, žmonės, kurie atsitiktinai tampa didvyriais ir informuoja apie pažeidimus, neteistą veiklą ir kurie išdrįsta apie tai kalbėti. pasiūlymas yra tikrai subalansuotas. Mes matome, kad apriptis e, apima tas ES teisės rytis, E, kuriuose tikrai galima rimtai pakengti ES interesams. Ir mes atrinkome, galvodam apie tai, 13 sričių, pavyzdžiui, aplinkos apsauga, e, maisto, augalų apsauga, gyvūnų e, gerovė Ir tai yra sritis, kurios yra labai svarbios, kuriuose matome sąsajų su Europos Sąjunga. Ir kitas dalykas - vidiniai, išoriniai kan, e, kanalai teikti informaciją. E, tai yra vienas dalykas ir taip pat nacionalinės ir europinės institucijos turi veikti, išgirdusios apie tokius atvejus, e, atlikti deramą patikrą. Taip pat e, ne, yra draudžiama taikyti drausminės priemonės ir jeigu taip atsitinka, tai e, turi būti taikomos sankcijos tiems, kurie bando bausti informatorius. Nacionalinės institucijos vaidina labai svarbu vaidmenį įtvirtindamas ES teisės aktus. Dėl to reikia ir vidinio informavimo kanalų, kai būtų galima e, pranešti apie įvykius ES institucijoms. Mes nepal... E, dėl naujos struktūros e, ji galėtų užsimti tyrimais ir užtikrinti apsaugą vidinių informatorių bet mūsų nuomonė tas pasiūlymas gal pernelyg plataus užmojo ir nacionalinės institucijos, nacionaliniai teismai e, turėtų tirti kiekvieną atskirą atvejį. Nes jau yra tam tikros struktūros, pavyzdžiui, Olafas tai yra išorės e, kanalas e, jūrų apsaugos biuras ar aviacijos saugos agentūra yra numatyti išorės kanalai teikti informaciją. Ir mes direktyvoje labai aiškiai sakoma, kad Europos lygmenių, jeigu žmonės kreipiasi tais kanalais, e, praneždami tam tikrą informaciją, jiems numatoma apsauga. Dėl to mes e, nemanome, kad reikėtų dar vienos struktūros ES lygmenių. Taip pat norėčiau patikslinti kitą dalyką. ES tarnautojams E, taikomi specialūs teisės aktai, jeigu jie praneša apie informaciją. Praneša tam tikrą informaciją, 14 metais gairės yra įsigaliojusios ir ES tarnautojai, informuodami apie sukčiavimus korupciją komisijoje, turi teisę į apsaugą pagal e, darbuotojams taikomas taisyklės. Ši direktyva tikrai yra subalansuota ir ji siekia uh, suteikti tvirtus pamatus visai sistemai. Uh, sankcijos nuobaudos numatomos ne tik tiems, kurie pažeidinėja informuojančios menų teisės, bet taip pat e, numatomos sankcijos ir prieš tuos asmenys, kurie tyčia teikia neteisingą informaciją. Mes norime aiškiai pasakyti, kad tie, kurie e, sąžiningai informuoja apie tam tikrus piknaudžiavimo atvejus, bus apsaugoti, bet kiti, kurie, jeigu tai daroma tyčia ir kenkimo tikslais, e, bus už tai baudžiama. Ponas Somarži dabar. Ačiū. Noriu padėkoti kolegoms už jų išsakytus komentarus. Ačiū Europos komisijos atstoviai už jos pateiktą analizę. Suprantama, kad Europos komisijos siūlymas yra žingsnis pirmin. Tačiau Tačiau reikalas yra tas, kad dar egzistuoja ir parlamentas, kurio pareiga yra pagerinti Europos komisijos siūlymus. Mes dabar kaip tik esame pasiekę tą stadiją, kai Europos komisija, e, Europos komisija parlamentų yra pateikusi siūlymą, kuris yra įdomus, bet mes norime jį pagerinti, nei daugiau, nei mažiau. Norime padaryti viską, kad demokratija mūsų institucijose puikiai funkcionuotų. Pastebime, kad labai dažnai siūlymai e, kuriuos pateikė komisija, numato tam tikrą principą. Ir kartais, aišku, atsiranda spragų, ir dėl kurių galiausiai nepasiekiama norimų tikslų, bet pasiekiama kitų, kartais priešingų tikslų. Antra. Kai klausiausi diskusijos, man kilo tokia mintis, o kas čia nori daugiau Europos? Mes jos norime. Norime, kad būtų daugiau demokratijos Europos Sąjungoje ir norime Europos, kuri būtų labiau apsauganti. Jeigu turėtume Europos biurą, kuris padėtų labiau apsaugoti žmonės, tai būtų teigiamas žingsnis. Negalima palikti ES agentūrų ir jų darbuotojų. Nuo šaly ir jiems netaikyti šių nuostatų. Apie Europos prokuratūrą buvo išsakomi prieš Panašus argumentai, sakė, sakoma, buvo nereikia, o dabar visi sutarė dėl to, kad ta institucija buvo reikalinga. Dėl OLAF dar seniau vėl buvo sakoma kai kurių, kad nereikia tos struktūros. Bet matome, kad OLAFas puiku, kad egzistuoja. Tad e, turime teikti tokius siūlymus, kurie leistų pasiekti mūsų tikslų ir nereikia bijoti imtis tam priemonių pritariu beveik visoms pastaboms, kurios buvo čia išsakytos. Na, iš tikrųjų, mes nenorėtume paskatinti melagingų pranešimų gausos, jokių būdų. E, visi šie dalykai turėtų būti nagrinėjami pagal egzistuojančius teisės aktus. Ir mano siūlymo tikslas tikrai nėra toks. Dėkoju kolegoms, kurie pasisakė diskusijose dėl šio pranešimo. Tai yra sudėtingas pranešimas, kurį dar galima pagerinti. Reikėtų, kad mūsų komitetas Envi pateiktų jūri komitetui kuo geresnį dokumentą. Nes kai dėl šios direktyvos taikymo apriepties E, lemiamą vaidmenį turės mūsų komiteto kompetencija šiuo atveju. Dėkoju. Okay, Puiku, tuo diskusiją baigiame. Pakeitimo pateikimo terminas Liepos 4 diena 11 val. Valsuosime e, Strasbūro sesijoje Strasbū... E, rugsėjo mėnesį. Paskutinis darbo atvarkės klausimas. aplinkosauginių teisės aktų įgyvendinimas, keitimasis nuomonėmis su Europos komisija apie nitratų direktyvą. Taigi, devyniolika klausimų. Devyniolika. Aš matau tik penkiolika, sako pirmininkai, vis tik kaip ten bebūtų. būtų. Taigi, klausimus e, priimsime blokais, priklausomai nuo temos. Pirmas klausimas. E, nitratams, nitratų pažeidžiamų zonų apibrėžimas. Štefan Eichaut pateikė klausimą. Klausimas, e, žodis komisijai pirmiausia. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums ir gerbiamiems nariams už uh, E, pasikeitimą nuomonėmis organizavimą, nes šis klausimas nėra paprastas. Vandens tarša e, piliečiams labai rūpi ir be, nebe pagrindo, nes tai turi tiesioginės įtakos jų geriamam vandeniu, jų gyvenimo kokybei, sveikatai. Todėl ir yra sukurta visai lietaisyklių dėl vandens taršos, taršos šaltinių ir e, taip pat kalbame apie e, specialius teisės aktus, e, E, dėl vandens taršos trašomis. Jeigu pažvelgtume bendrai į perteklinį fosfatą, perteklinį azotą, tai pamatytume, kad mokslininkai labai aiškiai apibrėžė nesaugias zonas. Kalbėsiu apie klausimų grupės. Štefan e, Hek pateikė e, konkretų klausimą, ar yra zonų potencialiai už, užterštų vandenių, kurios dar nėra įtrauktos į E, specialių zonų sąrašą. Taip, Europos komisija nori atkreipti dėmesį, kad valstybių narių pateikta e, informacija 16-17 metais rodo, kad vis dar yra ES zonų, kurios yra potencialiai užterštos ir kurios nėra įtrauktos į pavojingų zonų sąrašą. Taigi Europos komisija kaip tik dabar vertina e, dabartinės e, zonų, zonų nustatymo sąlygas Tai vertina valstybių narių pateiktą informaciją, valstybės narės pateikia naujausius duomenys ir tų duomenų pagrindų mes nedarome išimties, kad Europos komisija turės imtis teisinių veiksmų prieš kai kurias valstybės narės. Reikia pripažinti, kad jau anksčiau kai kurios valstybės narės buvo patrauktos e, teisingumo teismo e, atsakomybei e, bylose ir buvo kalbama, apie tai, kad valstybių narių pasirinktos priemonės neleidžia patobulinti vandens kokybės. Ar leisite pirmininkį iš karto ir kitus klausimus atsakyti? Aišku, bet aš pirmiau noriu pasakyti, kad kitas klausimas yra irgi susijęs su pažeidžiamų zonų apibrėžimu nacionalinės veiksmų programos. Šį klausimą teikia Ulrike Müller. Ar galite iš karto ir atsakyti? atsakant į Europos parlamento narės Ulrikės Müller klausimą, ar Europos komisija turi nustačiusi kriterijus dėl nacionalinių veiksmų planų patvirtinimo. Taip, pagal direktyvą Europos komisija netvirtina valstybių narių nacionalinių veiksmų planų. Nenoriu pasakyti, kad valstybės narės visiškai savo valia gali nustatyti tų planų turinį, nes jos privalo gyvendinti uh, E, tokius nacionalinius planus, kurie tenkina mūsų direktyvos nuostatas ir tikslus. Taigi, pirmiausia, direktyva yra nustatoma visai lė elementų, kurie turi būti įtraukti į nacionalinius planus. Pavyzdžiui, e, trašų e, naudojimo uždraudimo laikotarpius, priemonės subalansuotoms tam trešimui ir taip pat trašų naudojimas netoli vandens šaltinių. Kitas dalykas, Europos komisija pradėjo techninės diskusijas valstybėmis narėmis apie direktyvos įgyvendinimą. Taigi šios diskusijos padės valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi veiksmų planų pagal direktyvos reikalavimus. Ypač šiame kontekste Europos komisija vertina, ar veiksmai yra proporcingi atitinkamų valstybių narių vandens problemoms. Galvojam apie tai, kokios pasirenkamos priemonėmis, ar jos yra pagrystos mokslininkų tvirtais įrodymais ir ar dėl to tariamasi su visuomenė. Trečias dalykas ehm, mes esame atsakingi už tai, kad direktyva būtų teisingai gyvendinta. Todėl Europos komisija gali imtis teisinių priemonių, jeigu e, padaroma išvada, kad nėra tenkinami direktyvos tikslai ir reikalavimai. Taip pat um, Ulrike Müller pateikė dar vieną papildomą klausimą. Ar galėčiau jį iš karto atsakyti? Aš kalbu apie Europos komisijos nuomonę į nacionalinių veiksmų vaidmenį. Ar mes diferencijuojame mažesnės ir desnesnės valstybės narės, atsižvelgiant į jų specifiką? Ne, mes nediferencijuojame valstybių narių, uh, pagal jų geografinę vietą ar dydį, nes veiksmų planus vertiname e, pagal tai, kiek jie tenkina direktyvos siekius ir reikalavimus. Mes norime užkirsti kelią e, tokiai taršai visose valstybėse narėse. Direktyvoje tas tikslas įvardintas. Direktyvoje yra nustatyti elementai, kurie turi būti rašyti nacionalinius veiksmų planus. Valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionaliniai planai būtų pritaikyti prie specialių sąlygų ir valstybės narės, kurių žemės ūkio sistemos, gamtinės sistemos yra kitokios, turi pasirinkti joms tinkančias priemonės, kurios yra e, netokios pat kaip e, tų valstybių narių, kurių klimato ir gamtos sąlygos yra maždaug vienodos, kitokios. Viskas priklauso nuo valstybės narės pagristų e, pageidavimų. Dėl šių trijų temų, ar kas nors norėtų pasisakyti iš parlamentarų tarpo, ar kas nors turėtų papildomų klausimų? Taip, ponas Hoslinger. Taip, pirmo klausimo. Europos komisija sako, kad e, valstybės narės yra baudžiamas už tai, kad e, nesilaiko reikalavimų. Vokietija sako, kad jai tai yra neįdomu, nes Vokietija priima naujus teisės aktus dėl trašų. Kaip tik dabar. Ką Europos komisija ketina toliau daryti? E, Vokietijoje trūksta aiškumo Federalinė vyriausybė pareiškia, kad reikia naujų teisės aktų. Problemų jokių nėra, jokių padarinių nėra. Ar bus, ar kas nors bus Vokietijai už tai? Norėčiau sužinoti, ačiū. Prašau atsakyti, ačiū už klausimą. Taip, kalbant apie šį vertinimą, džiaugiamės Teisingumo teismo nuosprendžiu, pastebėjome, kad nuosprendyje teismas laikosi Europos komisijos nuomonės dėl trūkumų Vokietijos nuostatuose e, dėl, ir tai trukdo įgyvendinti terminus nustatytus nesiniai patvirtintoje nuomonėje. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad teismas įvertino Vokietijos teisės aktų specifiką priimta iki 2017 metų. E, neseniai paskelbtoje nuomonėje buvo nustatyti aiškus terminai ir mes dabar norėtume padėti Vokietijos administracijai, kad ji kuo greičiau galėtų įgyveninti teisingumo teismo nuosprendį. Okay. Ačiū. Ar dar kas nors turėtų klausimų? Ne, tada kita tema. Nitratų stebėsena. Grupė klausimų. Ponios Belet, ponios Miller ir pono Ek klausimai. Prašom, ponė Dekalderoza. Pono Belet klausimas dėl to, ar reikia e, dažniau ir nuosekliau vykdyti stebėsiną valstybių senarėse. Europos komisija pastebėjo labai dėlių skirtumų tarp valstybių narių. E, jų stebėsienos sistema e, ne vienodai apima visą valstybę, bet to stebėjimai vykdomi ne vienodų dažnumu. Taip pat tada Europos komisija mano, kad kai kuriuose valstybėse narėse reikia siekti daugiau konvergencijos ir mes tą klausimą kelsime nuolat su valstybėmis narėmis. Galiu pasakyti, kad iš dalies tai paaiškina žemės ūkio specifikos skirtumai, nacionalinės ir vietos ypatybės. Dar aš norėčiau pereiti e, prie Ulikės Müller klausimo. Ji prašo, kad Europos komisija paaiškintų, kaip tuos skirtumus suderins, lygindama uh, E, valstybių narių skaičius. Tiesą sakant, e, ataskaitoje nėra lyginama vandens kokybė tarp valstybių narių, nėra e, stebimos tendencijos. Todėl aš galiu pasakyti, kad duomenų lyginamumas tarp valstybių narių apsiriboja dėl stebėsenos tinklų skirtumų. Todėl, pavyzdžiui, ataskaitoje ir personalo darbinėse dokumentuose rezultatai apie valstybės narės yra surašyti abecėlės tvarka. E, jokio e, vertinimo nėra. Europos komisija turi parengti ataskaitą apie tai, ką valstybės narės padarė, tai yra daroma laikantis direktyvos reikalavimų ir tai turi būti daroma skaidriai. Taip pat aš norėčiau atsakyti Stefano F. klausimą, kokiu mastu ES mokslinio tyrimų programos rems automatinio vandens e, telkimo plėtros sistemas, kad būtų tenkinami nitratų direktyvos reikalavimai. Aš galiu pasakyti, kad mes turime taisyklės, kaip paremti vandens telkinių priežiūrą valstybėse narėse. ES turi programas, tokias kaip mokslinio tyrimų programa, septintoji e, pagrindų programa ir Horizontas 2020. Mes ieškome novatoriškų sprendimų vandens kokybės stebėsenai. Aišku, iš karto galvosime apie e, mėginių vandens telkinių ėmimą. E, Septintojame pagrindų programoje yra įvardinta apie 30 projektų, kurie e, numato 76 milijonų eurų ES paramą, o horizontas 2020 uh, numato 40 projektų ir 65 e, milijonus jiems. Taigi 230 susijusių šalių bus šiame darbe. Galėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra vienas e, projektas, kuris vadinasi išmanusis uh, uh, telkimas, smart capt. Kitas, pavyzdžiui, yra skirtas hidronetam, hidronet vadinasi, ir jis uh, E, leis pagaminti robotus vandens stebėsnį. Taigi e, parama yra teikiama. Ačiū. Ačiū. Ar kas nors norėtų papildyti? Ne. Tada perėdame prie ketvirtojo klausimo. E, žemės ūkio keliamo spaudimo kaita. Su tuo yra susiję daug klausimų. Juos pateikė ponas Belet, ponė Šairpirik, ponas, ponė Huitema. Uh, Ir ponas Volkim, prašau, kolega iš komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Belėt klausimas. Ar ES pasiūlymai turėtų papildyti ir sustiprinti vienas kitą? Kalbame apie CFR pasiūlymus e, dėl uh, priedų gyvūnų pašaruose uh, vertinimo. ES trašų reglamente yra kalbama apie e, trašų pateikimą į rinką. Todėl e, siūlomas naujas dokumentas išplės e, tą trašų apimti, apimant naujausiai išrasas trašas. Ir tai e, apims ir e, gyvūnų, gyvulių mėšlo perdirbto trašas. Mes nekalbame čia tik apie vienos rūšies trašas ar apsaugą nuo jų, mes kalbame apie bendrą vandens apsaugą nuo taršos dėl to, kad yra naudojama per daug e, papildomų trašų, trešinčių medžiagų. Taigi Europos komisija stebės e, zonas, kurios jau yra užterštos azotu. Ta prasme, mes stengsimės, e, kad dokumentai vienas kitą papildytų. Toliau pereinu prie ponios Anešra ir Pierik klausimą. Uh, Pirmiausia komentaras dėl paviršinio vandens ir vandens kokybės Niderlanduose. Žinia, Niderlandų vanduo yra vienas iš švariausių ES. Kaip sakiau, mes nelyginame visų valstybių narių padėties, mes tiesiog pranešame apie faktus ir Niderlandų padėtį galime apibūdinti, kalbant apie gruntinį vandenį, kaip 1,8 procentai nitratų koncentracijos. tai e, yra žemiau vidurkio, nes vidutinis vidurkis yra 13,2, paviršinis vanduo yra 0,6 procentai, tuo tarpu, kai 0,6 mg, tuo tarpu, kai e, net 0,50 mg gali būti vidurkis, papildomas 13 procentų yra e, nustatytas Niderlanduose, taigi nitratų direktyva ir vandens apsaugos pagrindų direktyva Niderlanduose yra gyvendama. Dabar ponio Šrairpyri klausimas dėl vadinamojų fosfato teisių įvedimo. Niderlandų administracija tai padarė e, ir ES komisija yra kaltinama dėl to, ar komisija negali pasiūlyti kitokio e, laikinojo laikotarpio E, gyvūnų keliamai taršai vertinti. Galima pasakyti, kad Europos komisija nustato galutinio termino tikslams įgyveninti valstybėse narėse. Direktyvose yra pasakyta, kad 2027 metais turi būti pasiekti tokie ir tokie duomenys, kad būtų pasiektas tam, tikras, tam tikra vandens būklė visur. Mes turime pasakyti, kad vadovavimės subsidiarumo priemonėmis ir valstybėms narėms yra suteikiama didžiulė judėjimo laisvė, kad jos galėtų ištikrinti įsipareigojimų vykdymą. Taigi, E, Olandijos administracija pati nusprendė, e, kaip e, tenkinti ES taisyklės. Ir ne Europos komisija ir ne Europos Sąjunga turėtų būti ir nusipelniusios dėl naujų teisės aktų. Kitas klausimas, ar Europos komisija ketina ateityje uh, E, numatyti išlygas tam tikroms kultūroms. Aš galiu pasakyti, kad Niderlandų atveju e, kultūros tipas jau yra labai svarbus, nes kultūros, žemės ūkio kultūros ir išlygos e, turi e, būti vertinamos e, azoto užterštumo atveju. Išlygos yra suteikiamos e, daugiausia ganyklų ūkiams, e, kur pagrindinė kultūra yra žolė Turime pasakyti, kad kitos kultūros, e, galvojant, kokia yra jų kultivavimo praktika, koks yra dirbožėmis, e, gali e, tapti išlygų objektų, bet turi būti atsižvelgiama į specifiką kiekvienu atveju. Pagal direktyvą išlygą suteikti galima tik tai turint tvirtus mokslinius įrodymus, kad tą galima padaryti, nesukeliant grėsmės vandens kokybei. Taigi bet kokiu atveju turės būti pateikti mokslininkų įrodymai ir aišku turės būti užtikrinta, kad trašos yra būtinos vienos ar kitos kultūros auginimui ir kad jos nepasieks vandens. Taip pat ponia Šraipirė klausė, kada Europos komisija pateiks um, kriterijus dėl uh, galvijų mėšlo vartojimo galutinės datos. Uh, kriterijai galvidžių mėšlui yra atskirtai svarstomi nuo trašų direktyvos, nes mes e, kalbame apie e, šių, šios trašos naudojimą ribotuose zonose, saugomose zonose. Europos komisija paskelbė dviejų metų projektą, kuris leis suderinti kriterijus, e, leidžiančius azoto trašas naudoti zonose, kuriuose vandens tarša yra apibriešta. E, kaip e, saikinga. Toliau Timo Volken teikia klausimą, kai duomenys vertinami e, pasveriant nitratų patekimą į gruntinį vandenį galime pasakyti, kad valstybės narės turi įvertinti biomasės, bioatliekų naudojimą, e, e, azoto likutinę vertę ir e, taip pat valstybės narės apibrėžia, koks mėšlas yra traktuojamas kaip perdirbtas mėšlas, turi būti taikomi visi reikalavimai nacionaliniuose veiksmų planuose numatytiems e, mėšlo naudojimo plana, e, nuostatoms, laikantis ES direktyvų. Turime įvertinti e, nitra, nitratų taršą. Jan Huitemos klausimas apie komisijos poziciją veiksmų programai, kur kurioje akcentuojamas subalansuotas trašų naudojimas ūkių lygmenių, o ne nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, ar komisija norėtų žengti tuo keliu. Subalansuoto leidimo principas apie tai buvo e, kalbama ir numatyta direktyvoje ūkiams taikomų trašų naudojimo e, sistemos E, tam, kad būtų galima apsaugoti vandens kokybę ir taip pat e, e, atsižvelgiama į tam tikras kultūras ūkių lygmenių ir reikia, kad tam tikros priemonės būtų moksliškai pagrystos, pavyzdžiui, dėl vandens kokybės gerimo ir reikia, kad kompetentingos institucijos e, deramą priežiūrą vykdytų tam, kad būtų galima užtikrinti teisės akto įgyvendimą. Pirmininkė, aš manau, kad jau į viską atsakiau šiuo klausimu, pone Šaiperikė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išsakyti komentarą Kai žvelgiu į tą pustuštę salę, nežinau ką sakyti, artėja rinkimai, o ši tema turėtų mūsų dominti, kuri dabar aptariama. Ta tema rūpi mūsų ūkininkams. Tad gaila, kad tiek nedaug kolegų atėjo į posėdį. Europos komisija sako, kad atliks tikrinimus, kontrolės. Norėčiau, kad tai būtų atlikta įvairiose šalise. Olandija padarė viską, kas yra nurodyta Europos direktyvoje, tačiau mums yra labai sunku. E, tai yra dirbožėmio apsauga ir jūros vandens apsauga. Šiandien turime daug sunkumų su tomis įmonėmis, kurios nebesugeba siekti tų aukštų standartų. Reikia labai didelio spaudimo komisijos atžvilgių antrosiuose parlamento rūmose vakar Olandijoje vyko labai arši diskusija šiuo klausimu. Reikia, kad Olandija įdėktų pereinamąjį modelį, kad ji e, siektų įvairių galimybių. Nenorėčiau grįžti dabar prie detalių tų atsakymų, bet žinokite, kad šis klausimas Olandija yra prioritetinis. Su ministru mes vakar diskutavome, mūsų šalis ieško galimybių, kurios leistų mūsų ūkiams, taip sakant, spėti į europinį traukinį šią temą ir norima išspręsti visas susidariusias problemas. Manau, kad lygiai tą patį reikėtų daryti kitose šalise. Juk neįmanoma, kad šiandien vienos šalis priima naujus teisės aktus jos yra laikomos gerais mokiniais klasėje, bet paskui nebetikrinama, kaip jos laikosi tų įsipareigojimų, kaip Vokietijos atžvilgių nutiko, pavyzdžiui. Kitų pavyzdžių ne nevardinsiu. Norėčiau pasakyti, kad visi šie dalykai turi būti labai rimti, tad kreipiuosi Europos komisiją, padėkite mums. Olandija visada buvo priekyje visų šitų sprendimų ir, ir gyvendinimų. E, ehm, mūsų mes už tai, kad susitvarkytume kiekvieną savo namus, o Europos komisija mums ir kitoms šalims turėtų padėti. Uh, Direktoriau, norėtumėte sureaguoti į šį komentarą? Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes siekėme padėti tiek Niderlandams, tiek visoms valstybėms narėms ir mes suprantame, kad Niderlandų atvejs išskirtinis, nes tankis. E, auginamų gyvulių yra didžiausias Europos Sąjungoje ir reikia užtikrinti fosfato ir azoto pusiausvyrą. Naudojančias medžiagas mes palaikome dialogą ir tą darysime toliau, tiek su Niderlandais bendrausime, tiek su kitomis valstybėmis narėmis, kad būtų galima išlaikyti pusiausvyrą sistemose. Prašom. Ačiū. Pane pirmininkė, ačiū už tuos atsakymus kalbėjome apie ciklinę sistemą, kuri turėtų būti įdėkta. Aš tikiuosi, kad bus padedama įmonėms tą sistemą, ciklinę sistemą įdėkti. Farmer, Ponas Huitema, kuris uh, dirba ūkininkavimo srityje, yra ūkininkas ir gerai išmano mėšlo naudojimo technologijas. Dėkoju. Iš tikrųjų reikia išsaugoti mūsų ūkius, mūsų ūkininkams padėtiems trūksta aiškumo. Kol kas e, daug pažadų duota, bet žiūrėkime, kaip jau įsigyvendinti. Pone pirmininkė, aš paprastai nesiveliu į tokias politinės diskusijas, tačiau norėčiau pasakyti štai ką pernai Pas mus vyriausybė nusprendė dėti didžiulės pastangas, padarėme viską, kas įmanoma aplinkos saugos rytyje. Tad nenorėčiau baksnuoti pirštų į ką nors, bet jeigu egzistuoja sprendimai, jie turi būti gyvenyti. Mūsų kolega iš Vokietijos e, kalbėjo apie savo šalį, o mes darysime viską, kad apgintume savo e, augintojus, pieno gamintojus. Neturime taip pat sukelti tuščių vilčių žmonėms, bet e, atejus laiko yra gerai visiems kartu susiburti, padiskutuoti ir negalime prašyti neįmanomo iš žmonių. Aš išklausiau, ką pasakė komisija ir pritariu prieš tai kalbėjusiam kolegai. Well, so, uh... Ne viską suprantu, bet gal jūs norėtumėte dar kartą uh, sureaguoti, ne? Ar kas nors dar dėl tų klausimų norite ką nors pasakyti? Ne. Tuomet Einame prie kito. Mes... Vandens kokybė. Pone Kedebach, Uitema, Polkin ir ponas Stefanas F. Pone Dekatroza, dėkui pirmininkė. Aš reaguoju ponios Kanbach klausimą. Jis klausė, ką darys komisija, kad paspartintų pažangą, e, mažindama e, galimybę nitratams, azotui tai yra patekti į vandenį, azotui e, naudanam žemės ūkiją. Ir taip pat prašoma buvo 12-15 metų duomenų lyginant ir palyginti jį prašoma buvo su ankstesniu atskaitomo laikotarpiu. Mes pripažįstame, kad reikia daugiau pastangų, konkrečiau priemonių, kurios uh, sureaguotų į problemas atitinkamuose regionuose, reikia tikslingesnio požiūrio ūkių lygmenių, reikia aplinkosaugos aiškių tikslų, taip pat reikia konsultacijų veiksmingų. Uh, E, remiant ūkininkus reikia griežtesnių priežiūros e, mechanizmų ir taip pat reikia medžiagų naudojimo planavimo geresnio. Komisija, prašant parlamentui, pradėjo neseniai gyvendinti bandomąjį projektą siekiant e, taupiai, užtikrinti taupų azoto uh, E, ar tvarų naudojimą žemės ūkiją ir užkertant kelią e, jų patekimui į vandenį. Mes per Horizontą 2020 remiame mokslinius tyrimus, inovacijas, kad būtų galima pasiekti direktyvos tikslų. Taip pat LIFE programa prisideda prie novatoriškų sprendimų, e, kovojant su vandens tarša. Ir taip pat įtraukti yra taršalai iš žemės ūkio atitinkami interneto puslapiai yra tam tikslui skirti, taip pat yra speciali azoto ekspertų grupė. Mes siekėme teikti paramą konsultacijas valstybėms narėms įgyvent direktyvą ir komisija taip pat reguliariai e, pristato geriausios pavyzdžius praktikos pavyzdžius, e, naujoves ir e, ataskaitoje kalbam apie naujausią situaciją, taip pat minimi mes pažeidimų procedūros prieš valstybės narės, jeigu jos nederamai taiko direktyvą. Kitas ponios Kadmach klausimas, ar bendroji žemės ūkio politika turėtų būti sugriešinta, nereikėtų, pavyzdžiui, galbūt subsidijuoti veiklos, kurie atsakinga už aukštą azoto lygmenį ir ar e, reikėtų daugiau galvoti apie tai, kaip valyti vandenį, kad geriamas vanduo būtų švaresnis. E, ūkininkai, kurie gauna ŽU paramą, turi tam tikras prievolės, tai yra kryžminis paramos susijimas ir kai kuriais atvejais taikoma e, azoto, atsiprašau, nitratų direktyva ir jeigu nesilaikoma tos direktyvos, tai tada galima sustabdyti paramą ir e, kryžminis paramos e, susijimas reikalauja nitratų direktyvos įgyvendinimo, yra ir kiti teisės aktai. Taip pat pagal BŽUP numatomas mokymas ūkininkams, kad jie galėjo, galėtų įgyvendinti abu kryžminio paramos susijimo reikalavimus. Taip pat remiamos investicijos, kaip kad mėšlos saugyklos, reikalavimo, kad būtų prisimti aplinkosaugos reikalavimai ir taip pat taikomas taisyklės ekologiškam ūkininkavimui atsirado naujas BŽP pasiūlymas, pristatys prieš keletą savaičių ir parlamentas dabar taip pat galės tarti savo žodį, užtikrinti politikos priemonių seklumą, kad būtų galima e, užtikrinti sąsajas tarp e, aplinkosaugos teisės aktų ir mažinti taršą. Noriu pasakyti, kad sąlygos sieja BŽP paramą e, su reikalavimu gyvenimu tam, kad būtų galima užtikrinti visuomenės, e, gyvulių sveikatą, gerovę gyvūnų, augalų apsaugą ir panašiai. Noriu pasakyti, kad uh, E, fosfatai yra vienas iš e, elementų, kuris ėmė su vandens direktyvos įgyvenimu. Taip pat yra kita priemonė, ūkių tvarumo priemonė. E, ir tai taip pat leidžia geriau spręsti šią problemą. Timo Volken pateikė vieną klausimą direktorių. Vertėjai prašo jūsų kalbėti lėčiau. Atsiprašau, sako kalbėtojas, pabandysiu kalbėti lėčiau. Lėtai. Pono Volkano klausimas. Daug vandens tiekėjų turi maišyti gruntinį vandenį su švariu vandeniu, kad būtų galima užtikrinti deramą kokybę. Mes žinome, kad taip yra daugelį e, regionų ir kad tai kainuoja daug. Mes neturime e, specifinės informacijos apie konkrečius regionus ir apie tai, kiek kainuoja toks vandens maišymas, bet yra tam tikrų duomenų, kurie rodo, kad piliečiams tai kainuoja daug. Tiksliau, kad tarša nitratais e, kainuoja daug. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra paskaičiuota, kad dėl uh, retrofikacijos 70-100 e, milijonų eurų tiek kainuoja savivaldybėms vandens išvalymas ir papildomas vandens valymas tam, kad būtų įgerti galima. Išvalymas nuo nitratų 120-160 milijonų eurų per metus. Komisija E, ketina atidžiau sekti šį klausimą, tai yra susijęs su vandens valymu, tam, kad būtų galima sumažinti nitratų koncentraciją, nes tas klausimas yra labai tamprai susijęs su principu teršėjas moka. Akivaizdu, kad tikslų nitratų direktyvos pasiekimas yra susijęs su geriamojo vandens direktyva ir tas principas teršies moka, jeigu bus teisingai taikomas įgyvendinant nitratų direktyvą valstybės narėse, tai e, mažiau e, kainuos vandens išvalymas piliečiams. Šiuo požiūriu komisija vasario 1 patvirtino pasiūlymą peržiūrėti geriamojo vandens direktyvą tam, kad būtų galima pagerinti kokybę geriamojo vandens ir kad būtų galima teikti geresnį informaciją piliečiams. Pasiūlymas e, suteiks daugiau galių piliečiams, nes jie gaus daugiau informacijos. Nitratai e, ketvirtame priede yra įrašyti, reikia, kad būtų apie tai informuojami, sakoma, vartotojai labai aiškiai ir suprantamai. Dabar pono Huitemos klausimas. Komisija galėtų geresnę stebėseną įdėkti ir taip pat suteikti daugiau iškumo valstybėms narėms. Mes dirbame su valstybėmis narėmis ir siekiame, kad labiau suderinta uh, E, metodologija būtų taikoma gyvendinant e, pagr vandens pagrindų direktyvą. Mums reikia technologijų, kad mes galėtume kad mes galėtume vertinti geriau nitrato kiekį vandens telkiniuose ir reikia užtikrinti palyginamumą tarp skirt, panašių vandens telkinių tipų. Taip pat reikia E, kalbėti apie fosforą ir azotą, jų kontrolė priklauso valstybėms narėms. Mes turime e, užtikrinti, kad vertinimo kriterijų programa e, numatyta vandens pagrindų direktyvoje būtų deramai gyvendinama. E, pono Ek klausimas. Bendroji metodika vertinant atrofikaciją. apie e, ir tai galvojama, kaip sumažinti fosforo kiekį. Nitratų direktyvoje konkrečiai apie fosforą nekalbama, bet taip pat e, eutrifikacija yra, jos mažinimas yra vienas iš tikslų. Ir praktiškai daug E, priemonių numatytų nitratų veiksmų programuose nacionalinėse susijusios ir su fosforu. Yra e, kai kur ir konkrečių priemonių dėl fosforo, pavyzdžiui, fosfatų taikymo standartai. Taip pat e, yra, jeigu E, galvojama apie tai, kaip apibriežti zonas, kurios kenčia nuo e, nitrato ir fosforo, tai valstybės narės turi atsižvelgti į e, rūkštėjimo, utrifikacijos aspektą. Dar vienas dalykas - geri standartai ir valstybės narės turi priimti atitinkamas priemonės upių baseinų valdymo planuose, siekdamas mažinti fosforo kiekį patenkantį. Dėl e, praplėtimo nitratų direktyvos, kad būtų apimtas fosforas, kol kas neplanuojame praplėsti direktyvos apriepties. E, nitratų direktyva su vandens pagrindų direktyva mūsų nuomonė sukuria pakankamai gerą sistemą, kad valstybės narės galėtų e, deramai spręsti rūpštėjimo klausimą. Taip pat su valstybėmis narėmis dirbama e, pagal dabartinę teisinę sistemą, kad būtų taikomos deramos priemonės tiek dėl fosforo, tiek dėl utrifikacijos. Dėkoju tiek. Ačiū. Pone Hoitema dar turi klausimą. Ponas Hoitema, ačiū už e, klausimą, ačiū e, komisijai už atsakymus. Aš e, turiu dar vieną klausimą. Dėl taršos vertinimo, kaip valstybės narės pasveria iš žemės ūkio ateinančių šaltinių taršos e, mastą, kokiais kriterijais. Betgi žinia, kad tarša ateina ir iš būtinių vartotojų, iš pramonės, iš jūros. E, gal e, taip pat reikėtų galvoti apie fosfatus Ir e, tai visą tai turi įtakos vandens būkliai. Aš norėčiau pateikti pavyzdį. Mes labai dažnai kaltiname žemės ūkį už tai, ko jis nėra padaręs. Ir žemės ūkio priemonės, aišku, neturi jokio poveikio. Todėl aš ir norėčiau dar šito paklausti, e, ko jau klausiau anksčiau. Ar nebūtų geriau, jeigu trašų srautai žemės ūkė būtų geriau apskaičiuojami ir tada žinotumėm kitus taršalų šaltinius. Mes turime galvoti apie tikslinės priemonės žemės ūkiui, kad žemės ūkis nebūtų kaltinamas dėl to, ko nepadarė. Galbūt galėtumėte apie tai pagalvoti ir ką mes čia galėtum kartu padaryti. Prašau, ponė direktorė. Uh, Aišku, yra ir kitų šaltinių ne, ne tik žemės ūkis, bet kokiu atveju nitratų direktyva yra konkrečiai kalbama apie uh, nitratus kylančius iš trašų naudojimo. Todėl aš nežinau, ar valstybės narės savo nacionaliniuose veiksmų planuose atsižvelgia į kitus veiksnius, bet panašu, kad valstybės narės tą daro. Jūs minėjote jūras. Jūros yra greičiau e, nitratus gaunant trys telkiniai, o ne e, taršėjai. Ir mes turime galvoti apie kitus taršo šaltinius. Bet aš galiu pasakyti, kad gerai gyvendinus nitratų direktyvą nebūtų sukūriama naštos žemės ūkiui. Priešingai turėtų būti sutelkiamas dėmesys į kiekius taršalų ateinančius iš žemės ūkių. Taigi, kad ir koks darbas būtų vykdomas, tengiantis apibriežti e, žemės ūkio e, keliamą taršą, E, turi būti e, pasveriama, kiek e, tiksliai yra naudojama trašų ir tikslesnis duomenų surinkimas leistų ne tik nustatyti žemės ūkio taršos lygį, bet ir kitų šaltinių taršumą. Ačiū, ar dar kas nors turėtų klausimų? Pone Šair Perik. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu grįžti prie kolegos Huitema klausimo. Olandijoje turime tokią specifinę tvarką susijusią su fosfatais. Jeigu pažiūrėtume į vakarinę mūsų šalies dalį, matytume, kad fosfatų ten, dar, ten daugiau. Tačiau tai nieko bendro neturi su žemės ūkiu, greičiau su vandeniu, kuris patenka į tą šalies dalį iš jūros. Ir Olandijoje skaičiai skirtingi. Skirtingi pagal šaltinį, skirtingi pagal uh, įvairius apskaičiavimus pagal metodikas. Aš norėčiau paklausti, kokiam, kokiais metodais buvo remiamas atliekant skaičiavimus. Ar jūs e, klausimas pasinaudojate teisingai skaičiais, apie kokius skaičius kalbame, ar tai skaičiai, kuriuos pateikė ūkininkai, pramonininkai, tai turi esminę svarbą, nes kol kas, man atrodo, niekas neaišku čia. Yes, please. Na, šiaip mes remiamės skaičiais, kurias, kurios pateikia valstybės narės. Ką gaunam iš valstybių narių dėl fosfatų, nitratų, man atrodo, atspindi realų paveikslą, tokį, koks jis yra. Ir iš to mes darome savo vertinimus. Yes, yeah. Gal dar kas nors norėtumėte kalbėti? Jeigu ne, keliaujam prie kito klausimo. Jis apima įvairias temas, tad jums, ponė direktoriau, siūlyčiau aptarti atskirai kiekvieną ir po kiekvieno klausimo, jeigu kas nors domėsis juo detaliau, tai tuomet e, kolegos galės paklausti. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai e, Ivo Belet klausimas, kas neleidžia pakankamai e, gerai greitai parengti gyvenimo ataskaitos. Pirmiausia, renkame duomenis. 16 metų birželį valstybės e, narės turėjo pateikti duomenys, bet tik keletas valstybių narių pateikė tokią informaciją ir kai kurios irgi nepateikė net iš jų e, teisingos visos informacijos. 19 valstybių narių e, nepateikė deramos informacijos ir tik 17 metais mes ją gavome. Tai reiškia, kad visos informacijos, kuri buvo reikalinga ataskaitai, neturėjome iki pernai spalio mėnesio. Dabar mes svarstome su valstybės narėmis galimybės ateityje užkirsti tokiems vėlavimams. Galvojant, kad 20 metų antrą pusę vėl turėsime pateikti kitą ataskaitą. E, kiti klausimai. Timo Volken klausimas. E, nitratų direktyvos e, ribos tam, kad būtų galima užtikrinti žemės ūkiją žemą naudojimą tų medžiagų. Aš noriu pasakyti, kad nitratų direktyva leido mums įdėkti e, tvaraus unikininkavimo lygmenis kad būtų galima mažinti nitratų taršą, bet reikia atsižvelgti į valstybių narių regionų konkrečias sąlygas. Pavyzdžiui, vienas iš direktyvos esminių elementų yra subalansuoto trešimo principas. Pagal jį trašų lygis turėtų būti tiksliai pritaikytas poreikiams augalų tiek tai taikoma e, mineraliniams trašoms, e, cheminiams trašoms ir mėšlui. Ir tokiu būdu galima užtikrinti tvarumą didesnį, bet tam, kad visiškai būtų galima pasiekti tvarumo tikslų priemonės pagal direktyvą, turi būti papildytos kitomis valstybių narių priemonėmis, e, pavyzdžiui, naudojant vandens pagrindų direktyvos principus ir žemės ūkio politikos atitinkamas priemonės. Tokiu būdu užtikrinta bus, kad kenkiančios aplinkai medžiagos nebus naudojamos ir kad žemės ūkija bus pasiekti tvarumo tikslai. E, be direktyvos dar labai svarbu pereiti prie tokių žemės ūkio modelių, kuriuose bus naudojama mažiau uh, trašų, ekologinė žemdirbystė vienas iš pavyzdžių, yra ir kitų, tai yra geriausi sprendimai, naudojant, pavyzdžiui, natūrales trašas vietoj e, sintetinių ir tokiu būdu mažinamas yra, mažinama tarša nitratais. Ar kas nors norite dar pasisak, paklausti? Ne, tesk. Direktoriau, ponia Dėlėjai. Dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė. Aš nemaniau, kad kalbėsiu, bet e, noriu sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Negaliu kitaip. Manau, kad reikia uh, nustoti kurti naujus žemės ūkio modelius. Netrukus, pavyzdžiui, dėl vario e, kalbėsime, kuris siūlomas ekologiniai darž, e, daržininkystiai. Ar jis mažiau kenkia sveikatai net negu kiti siūlomi produktai, nežinau. E, man atrodo, reikia atsargiai vertinti visą gautą informaciją dėl gamybos būdų. Aš norėčiau tik priminti, kad vienas iš didžiausių nuodų, kurar vadinamas, e, buvo atsiradęs gamtoje, nesukurtas laboratorijoje. Tad labai atsargiai kalbėkime apie panašius dalykus. Thank, thank you Dėkui Jums už pastebėjimą. Ar norite atsakyti? Noriu sureaguoti tai, nes man labai patiko klausimas ir pastebimas, nes mes tikrai nenorime supriešinti žemės ūkie taikomų metodų, bet reikia atsižvelgti į regionus ir į tam tikrus. E, t, teršiai, e, ta, taršos medžiagas, kurios e, E, galbūt yra paveikusios tam tikras teritorijos labiau, bet aišku, mes neturime magiško sprendimo e, visiems, bet mes e, turime siekti, kad žemės ūkis būtų tvaresnis ir, pavyzdžiui, aš minėjau apsaugą nuo taršos nitratais. Dabar ponios Müller klausimas. Prašom, direktoriu. Uh, ponios Müller klausimas dėl to, kurie pažeidimų atvejai dar nagrinėjami ir iškeltos naujos bylos prieš valstybės narės dėl nitratų direktyvos įgyvendimo. Paprastas atsakymas. Šiuo metu šešios pažeidimų bylos nagrinėjamos dėl nitratų direktyvos Belgijai, Valonijos regionui, Vokietijai, Graikijai, Prancūzijai, Lenkijai ir Slovakijai. Taip pat du tyrimai vykdomi Ispanijoje ir Junktinėje karalystėje. Kaip jau anksčiau sakiau, Europos komisija šiuo metu toliau vertina direktyvos įgyvendinimą e, paskutinių duomenų pagrindų ir, e, jeigu reikės, e, kitoms valstybėms narėms bus iškeltos bylos taip pat. Jeigu negalime eiti prie kito klausimo. Dar vienas ponios Miller klausimas. Jei leistumėte, aš norėčiau atsakyti du jos pateiktus klausimus. Tiksliau vieną ponios Miller, o kitą uh, pono Stefan Eck. Tie klausimai yra susiję, todėl atsakyčiau kartu. Antrasis ponios Miller klausimas yra susijęs su uh, nauja ataskaita, kuri yra uh, siejama su uh, naujosios direktyvos įgyvendinimu ir bendrosios žemės ūkio politikos keliama tarša. E, ponas Ek klausime, ar dire, klausė, ar direk, nitratų direktyvos įgyvendinimas e, buvo priimtas domen rengiant naująjį CAP. E, BŽP, atsiprašau. Ir kai uh, bus aptariamos e, BŽP strat, naujos strateginės gairės, į e, nitratų direktyvą bus atsižvelgta. Aišku, bendrosios žemės ūkio politikos strateginiai planai bus rengiami atsižvelgiant į privalomas priemonės, kurios turi būti įtrauktos į nacionalinius planus, kurie bus įgyventi nacionalinių regionių lygmenių. Turės būti parengtos papildomos neprivalomosios priemonės, visuomet atsižvelgiant į teršėjas moka principą. Kaip jau sakiau, nitratų direktyvos įgyvendinimas įtrauktas į kryžminės atikties sistemą. Ir Europos komisija e, pasiūlė, BŽP po 2020 metų planą, kuriame yra numatytos nuostatos, ar bus pasverti, ar bus laikomasi nitratų direktyvos, nustatant tiesioginės išmokas ūkininkams. Taip pat turės būti atsižvelgiama į geras aplinkosaugos sąlygas. Kaip aš jau sakiau, naujosios prievolės leis sumažinti nitratų taršą ir galėsime tokiu būdu įgyvendinti direktyvą efektyviau, nes dabar apie tai yra paskelbta m, mm, sąlygose. Vienas iš jų yra tvarumo priemonė e, mytybos e, medžiagoms ir kitas naujas reikalavimas e, dirbožėmis jautriausiais laikotarpiais. E, Naujovė yra ta, kad ES BŽP strateginiai planai turės būti gyvendinti Europos komisija. Tai yra pažanga lyginant su dabartiniu laikotarpiu, kai valstybės narės tik tai notifikuoja Europos komisiją apie gyvendinimo priemonės. Taigi aš manau, kad mes dabar suteikėme galimybę Europos komisijai ir valstybėms narėms e, nuosekliai įgyvendinti pasirinkimus ir poreikius išplaukiančius iš nitratų direktyvos arba bendrai iš vandens pagrindų direktyvos, kad vandens e, tarša iš žemės ūkio šaltinių galiausiai būtų sureguliuota. Aš norėčiau pakomentuoti šią temą. Aš manau, kad Europos parlamento vaidmuo bus nepaprastai svarbus artimiausiais mėnesiais, kai bus aptariamos nuostatos e, bendrai žemės ūkio politikai po 2020 metų. Mes turime užtikrinti, kad e, politika būtų visiškai nuosekli BŽP pasiūlymai ir e, aplinkosaugos politika turi būti suderinta, turi būti užtikrinta derama parama ūkininkams, e, perinant prie tikrai tvaraus žemės ūkio sektoriaus. Aš žinau, kad e, daug kas yra valstybių narių rankose, tačiau ir šio parlamento nariai e, galės išreikšti savo nuomonę. Ačiū, ar kas nors turi komentarų? Taip, e, ponė Šrajer Pirik. Ačiū, ponė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos komisijai už pateiktą atsakymą į mūsų klausimą. Turiu dar vieną klausimą. Ar gausime tuos atsakymus surašytus juodu ant balto? Aš pasižymėjau šį beitą, aišku, bet yra tokių dalykų, kurie esminiai. Tai ir aš dėl to norėčiau atsakymų kopijos raštu. Nitratų direktyva. Dar vienas aktualus klausimas. Uh, direktyva yra, sakyčiau, pasenusi. Atsirado naujų technologijų, inovacijų, e, vyksta žiedinės ekonomikos priemonių dėgymas. E, e, yra vis žalesnių sprendimų, labiau ekologinių, yra trašų paskleidimo naujų technologijų, nereikėtų jų atsisakyti. Tos technologijos padeda užtikrinti tinkamą dirna, dirbožėmio kokybę. E, Mes norime švaraus dirbožėmio, vandens ir oro. Ir man atrodo, tai turi būti mūsų bendras tikslas. Galvoju, kad rezultatų pasieksime gero būtent šių tikslų siekdami. Dėkui. Dėkoju, ponė direktorių, prašau sureaguoti. Gerai, mes mes neplanavom pateikti raštų tų atsakymų, kuriuos teikiame, bet norėčiau pasakyti, kad nitratų direktyva buvo atnaujinta. Nemanau, kad tai yra pasenęs dokumentas ir pasakysiu kodėl. Pirmiausia, ten yra išdėstyti tikslai, kuriuos esame aptarę. Ten kalbam apie vandens problematiką, valstybės narės gali pasirinkti priemonės tikslams pasiekti ir nitratų programa užterštoms zonoms turi būti peržiūrėta bent kas keturis metus. Kitaip tariant, direktyvos įgyvendinimas apima E, naujausius mokslinius tyrimus, įrodymus ir nacionalinėse valstybėse pasiektus taip pat mokslinės rekomendacijas. Būtent dėl to Europos komisija nemato priežasties, kodėl reikėtų nitratų direktyvą peržiūrėti, nes ji vaidina esminį vaidmenį saugant vandens švarą nuo žemės ūkio veiklos. Mes taip pat siūlome toje direktyvoje taikyti pažangę žemės ūkio praktiką, e, tinkamai saugoti vandenį nuo taršos ir taip pat atsižvelgiama, kaip jau sakiau, į naujas technologijas ir naujus mokslinius įrodymus ir pasiekimus pasiekimus. Dėkoju. Yes. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes taip pat pateikėm klausimą raštu, gavom atsakymus, bet ko gero galėtume paprašyti savo darbuotojų viską išklausyti ir užrašyti. aš vis tiek norėčiau gauti Europos komisijos atsakymus raštu, juodu ant baltų. Štai komisijos atstovas sako, kad tai nėra įmanoma, bet e, negi nebūtų galima frakcijoms politinėms EPP, ką nors atsiųsti raštu, mums tų atsakymų reikia, pabrėžiu tai. Well, uh, Taip, uh, ponė Šrairpirik, jūs žinote, kad Europos komisija neprivalo uh, atsakyti raštu. Mes iš savo patirties žinome, dirbdami su kitais generaliniais direktoriais, esame matę, kad kartais ir jie negali uh, visko nuspręsti, ne viskas jų rankose. O gal jūs direktoriui nori dar pakomentuoti? Aišku, aš galiu papildyti, kad visus klausimus raštu, kuriuos gauname, atsakome raštu. Jeigu pateiksite klausimą raštu, kaip Europos parlamento narė, mes jį atsakysime. Voorzitter, ik heb schriftelijke vragen gesteld over met name derogatie en gewasspecificatie. Aš nusinčiau klausimus raštu dėl kai kurių išimčių, e, bet atsakymo negavau raštu iš juos. Okay, uh, maybe... Galbūt jūsų tarnyba išspręs šį klausimą e, su kitais administracijos žmonėmis ir taip jūs galėsite pasirūpinti, paaiškinti, ar tai yra tinkamas klausimas raštu ar ne. Nes kitaip aš nemanau, kad komisija jums turėtų visada viską atsakinėti. Tuo diskusiją baigiame. Labai ačiū, kad dalyvavote. Buvo labai įdomu. Labai dėkoju gerbam direktoriui už tai, kad atėjote. Ačiū kolegos. <clears throat> Jeigu kitų klausimų nėra, kitas posėdis numatytas Liepos 9 dieną Briuselėje.